tvirtiname šiuo, šios įgaliojimus. FD frakcija pateikė prašymą paskirti savo atstovus į parlamento komitetus ir delegacijas. Tinkamas sąrašas bus paskelbtas šio posėdžio protokole. Jeigu iki protokolo tvirtinimo niekas nepareikš prieštaravimą, tuomet šie paskirimai bus laikomi patvirtintis. Sunkus suėga pateikė šios.